Tęsame plenarinę sesiją. Po 20 sekundžių skelbsiu rinkimų rezultatus. Taigi tą ir darau. 660 balsavo, 11 negaliojančių biletenių, 649 galiojantis bileteniai reikiamas balsų skaičius, tai 125 kandidatai surinko tiek 266 už Robertą Andželį, 259 už, 9 už Izabel Duron, 175 už Michael Kaminski, 141 už e, Silvaną Kochmarin, 242 už poną Macmillan Scott, 292 už Miguel Martinez,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 Kandidatai, kurie gavo reikiamą balsų skaičių, tokių nėra, ne vienas negavo reikiamos balsų daugumos, absoliučios balsų daugumos nieks negavo, liko 11 pavaduotojų postų, kuriuos reikėtų užpildyti, vadinasi, reikia trečio rinkimų raundo. Jeigu niekas neprieštaraujate, darau prielaidą, kad kandidatų sąrašas išliks toks pat. E, nie słyszę uwag. Kandydatury z... Negirdžiu jokių prieštaravimų.